šitų metų lap, e, birželį, šito rūpiučio mėnesį. Na, o dabar taip pat mes gavome dar keletą frakcijų prašymus pakeisti delegacijų, parlamentinio delegacijų komitetų sudėtis. Nominacijos bus paskelbtos vėliau arba išplatintos raštu. Ir e, jeigu nebus kažkokiu tai protestu pateikta, tai nominacijos bus patvirtintos. E, na,